Jos atveju turime būti tvirti, kad galiausiai užsitikrintume gerą susitarimą. E, mm, Dėkuoju. Labai ačiū Hanesai ir sveikinu už tokį puikų, parengus tokį puikų pranešimą. E, diskusijos e, šiuo klausimu baigėsi rytoj balsuosime atitinkamai vidudienį dėl šio klausimo Kitas darbo tvarkės punktas yra komisijos vicepir, vicepirmininkės e, išorės ir saugumo politikos e, vyriausios įgaliotinės pranešimas dėl padėties Egipte. Man pranešta, kad e, jai atstovaus jos e, draugė Lato Kozaku Markulis, kuri yra užsienio reikalų ministrė Kipre. Labai nuoširdžiai sveikinu Jūs atvykusią į mūsų salę. Ir diskusijų pradžioje, ministrė, Jums suteikiamas žodis pristatyti e, Jūsų e, pareiškimui. Prašom. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė, gerbiamieji nariai. Mes visi sunerime stebime situaciją Egipte. Praeitą savaitę įvyko susiremimai, demonstracijos, žuvo žmonių ir šimtai žmonių buvo sužeisti. Prezidento Morsio šalininkai ir opozicija yra aklavietėje. Yra prašoma protestuoti toliau, abi stovyklos to prašo ir atsiprašau. Taigi, nepalieka ramybėje klausimas, kaip bus su Egipto perėjimu prie demokratijos. Pirmadienį apsvarstėme šį klausimą užsienio reikalų taryboje. Ministrai sutarė, kad reikia kažkaip išspręsti tą situaciją ir kad reikia vykdyti įtraukų dialogą ir rasti visiems tinkamą sprendimą. Ir Akivaizdu, kad Egiptui reikia stiprios konstitucijos, kuri atstovautų visus, Egip, visiems egiptiečiams. Na ir norėčiau papasakoti apie svarbiausius įvykius, kurie privedė prie šios skaldančios politinės krizės. Lapkričio 22 dieną prezidentas Morsi pateikė deklaraciją dėl konstitucijos ir joje numatyta, kad prezidentui nebus taikoma teismų kontrolė. Lapkričio 30 dieną konstitucijos projektą priėmė steigiamoji asamblėja, kurioje dominuoja islamistai. Buvo nuspręsta, kad gruodžio 15 dieną bus surenktas referendumas dėl konstitucijos. Abi stovyklos protestavo. Iš pradžių protestai buvo taikus, bet vėliau dėja praeitą savaitę jau ir smurtas pasireiškė tose demonstracijose. Prezidentas Morsi kreipėsi į tautą prašydamas dėrybų, prašydamas kalbėtis, tačiau jis neatšaukė referendumo ir jo datos. Nacionalinis gelbėjimo frontas yra pagrindinis opozicijos blokas, jam priklauso liberalios ir pasaulietinės partijos ir ankstesni kandidatai į prezidento postą, tokie kaip Amr Musa ir Mohamed El Baradei, ir pastarieji atsisakė ir apskritai opozicija atsisakė dalyvauti dėrybose, nes nebuvo atsižvelgiama į jų prašymus, tai yra atsisakyti deklaracijos dėl konstitucijos, atšaukti konstitucinį referendumą ir sukurti naują steigiamąją asamblėją. Šeštadienį Po dialogo, kuriame dalyvavo apie 60 politinių mm, veikėjų, tačiau nebuvo nacionalinio gelbėjimo fronto atstovų. Prezidentas Morsi atšaukė pradinę deklaraciją dėl konstitucijos, bet paskelbė naują ir taip pat paliko jau nustatytą referendumo datą. Ir dabar čia mums kalbantis toliau, yra, toliau vyksta protestai, tiek Morsio šalininkai, tiek jo priešininkai protestuoja, bet Nacionalinis gelbėjimo frontas šiandien paskelbė, kad dalyvaus konstitucinėme referendume ir skatins balsuoti prieš tą konstituciją. Tai suteikia rinkimams legitimumo. Egiptas nusprendė bent jau kol buvo nuspręsta bent jau kol kas išaldyti TVF paskolą. Tai nėra galutinė, galutinis sprendimas, dar reikia pažiūrėti, kaip toliau viskas klostysis. Gerbėmieji nariai, vyriausioji galiotinė bei specialusis atstovas Bernardino Leon ir ES delegacija Kaire nuolatos e, palaiko ryšius su pagrindiniais politiniais veikėjais, užsienio reikalų ministru Amru. Ir kalbama apie tai, kad reikia daryti kažką siekiant sutaikinti šalį. Ir manoma, kad būtent tokia kryptimi reikėtų eiti, atsižvelgiant į tai, kad šalis yra susiskaldžiusi, kad e, partijos yra susipriešinusios ir be to yra labai daug jautrių klausimų abiejose pusėse. Kaip žinote, trečiadienį vyriausiai įgaliotinė gerbiama Ešton pateikė viešame pasisakymė kalbėjo apie tai, kad labai svarbu, kad Egiptas demokratiškai pereitų prie demokratijos ir kad jame vyktų visus įtraukiantis dialogas. Dėl Egipto pereimo prie demokratijos pasakysiu, kad demokratijos negalima sukurti per vieną dieną. Jūs visi tai žinote, daug kas savo šalyse patyrė šį procesą, demokratijos kūrimo procesą ir tai yra ilgas procesas. Jį reikia įdėti daug sunkaus darbo, reikia daug pasišventimo, ištvermės, kantrybės tiek e, nacionalinių lygių, tiek tarptautinių lygių. Kartais veiksmai ir priemonės, kurių įmamasi, nėra iš anksto gerai apmastyti. Kaip e, vienas iš kolegų užsienio reikalų taryboje pirmadienį pasakė, pereinamasis laikotarpis perimas prie demokratijos visada nevyksta iki galo sklandžiai ir dažniausiai yra susiskaldimas, todėl svarbu atsižvelgti ir į opozicijos reikalavimus. Ir man atrodo, kad toks pasisakymas labai gerai apibūdina ir situaciją Egipte. Todėl šalies lyderiai kartu su opozicija turėtų vykdyti dialogą, turėtų kalbėtis, turėtų rasti visiems tinkamą sprendimą ir atkurti pasitikėjimą dėl Egipto įsipareigojimo perėti prie demokratijos. Ir dar kartą kartoju, labai svarbu, kad Egiptas turėtų konstituciją, kuri atstovautų visiems egiptiečiams ir kad būtų užtikrintos žmogaus teisės visiems, nepriklausomai nuo lyties tikėjimo ar kitų dalykų. Žmonės Tahiro aikštėje žuvo ir kitose Egipto vietose taip pat ir todėl e, visiškai suprantamas jų reikalavimas turėti politinės ir socialinės ir ekonominės teisės. Nepamirškime to. Egiptas dabar yra ypač jautroje situacijoje, bet jie patys turi rasti išeitį. Egiptas priklauso egiptiečiams, o mes negalime primesti jiems e, sprendimo. Mes dabar galime padaryti štai ką. Galime parodyti, kad ES remia, palaiko Egipto žmonės Egiptui einant prie demokratijos ir toliau turime skatinti visus įtraukiantį dialogą ir sprendimą, kuris remtųsi konsensusu. Ir žinoma, reikia uždrausti bet kokį smurtą. ES turi labai aiškiai ir tvirtai išsakyti savo lūkesčius dėl perimo prie demokratijos ir taip pat Nereikia pamiršti lapkričio 13-14 dieną įvykusios ES Egipto darbo grupės e, sustikimo. Kai kurie iš jūsų dalyvavo tame sustikime ir jis suteikė pagreitį ES ir Egipto santykiams, kurie turi remtis pagarbą socialiniam teisingumui, socialinė ir ekonominė plėtra, teisinė valstybė, žmogaus teisėmis ir gera valdysena. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju, ponė ministrė. Dabar žodį suteiksime frakcijų atstovams. Pradėsime nuo EPP atstovų, ponas Preda, dvi su pusė minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė, komisijos narė. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti šiandieniniais debatais dėl situacijos Egipte. Iš tiesų, jie yra labai skubus Ta diskusija labai svarbi, nes Egiptas atsidūrė pavojuje. Įvykiai rutuliojasi labai greitai, bet ne ta kryptimi, kurią pageidautume matyti. Ne link stabilios demokratijos paremtos teisės viršenybės principais bei pagarba pamatiniams žmogaus teisėms. Kiekvieną dieną man tenka apgailestauti, kad mes tik tolstame nuo šio tikslo. Po 107 dekretas leido Egipto kariuomeniai areštuoti, suiminėti civilius ir juos e, vesti į karo teismą. Nors prezidentas Morsis atšaukė tą dekretą, kuris jį būtų pavertęs superprezidentu, prezidentu, jis tą padarė tik tai po dviejų savaičių spaudimo ir dviejonių. Egiptas niekada nebuvo toks susiskaldęs, kaip yra dabar. Čia ten jau svarbu ne ar esi už ar prieš prezidentą Morsi. Susiskaldimas yra daug gilesnis. Pavyzdžiui, jis yra susijęs su religijos vaidmeniu viešuome, viešame gyvenime. Ir nebus lengva pakeisti konstituciją atitinkamai, jeigu ji, ypatingai jeigu ji bus surašyta be konsultacijų ir joje nebus užtikrinamos pamatinės žmogaus teisės. Atėjo laikas sustabdyti Egipto režimo autoritarinės apraiškas kelias iš krizės turi būti visapimantis. Visai neseniai kariuomenė sustabdė dėrybas su opozicija, prieš tai pranešusi likus labai nedaug laiko iki to sustabdymo. Ir tai, bet tai refer, konstitucinis referendumas turėtų įvykti, nepaisant tvyrančios suirutės. tačiau nėra aišku net ir data, kada referendumas turėtų įvykti. Deja, tai, kas vyksta Egipte, labiau panašu į šaradas, į demokratijos pasniką, negu kad į tikrą demokratiją. Dėkui, toliau socialdemokratų frakcijos vardu ponas Pancer pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė, dabartinė politinė situacija Egipte privalo būti nuolatos stebima. Kas įvyks per keletą dienų, turime tai stebėti ir įvertinti. Manau, kad reikėtų parengti gairias, o ne tik tai stebėti ir fiksuoti, kas kada įvyko. Egiptas be abejo yra labai svarbus, kalbant apie stabilumą užtikrinamą visame regione. Taip pat jis labai svarbus, kalbant apie e, paliaubas tarp Palestinos ir Izraelio. Kelios ateinančios dienos bus labai svarbios. Bet e, dėl to, ko pastaruoju metu ėmėsi prezidentas, Egipte iškilo grėsmė demokratijai ir mes Turime dėl to labai aiškiai išsakyti savo nuomonę. Negalima įsivaizduoti, kad esamomis sąlygomis ir tokiu būdu toliau vyks pereimas prie demokratijos Egipte. Ir negali būti, kad e, laimintieji rinkimus turėtų absoliučią sprendimų prieimimo galę. Turiu pasakyti, kad Konstitucijos tekste yra labai daug trūkumų, jis labai konservatyvus, jis tikrai ten nėra atspindimi visų Egipto gyventojų interesai. Tad reikėtų stengtis užtikrinti, kad ta, tas pereinamasis laikotarpis būtų valdomas geriau ir būtų sumažintas e, karinių jėgų vaidmuo. Todėl labai svarbu, kad Europos komisija tarptautinė visuomenė prisimtų svarbesnį vaidmenį, kadangi uh, čia jau kalbame apie viso pasaulio naudą, kad Egiptas perėtų prie demokratijos. Dėkui. Toliau ponas Šakė, ponė Šakė, liberalų frakcijos vardu. President. Pirmininkė komisijos e, nari. Dar prisi, e, prisiminkime, ką pre, pernai pažadėjo ES mūsų piliečiams ir artimųjų rytų žmonėms sukurti e, laisvės teisingumo erdvę ir tvirtinti demokratiją. Po to, kai žlugo diktatorių režimai, kai e, ateitis yra neaiški, mes turime labiau savo politiką grįsti vertybėmis. Mes turime demokratinės reformas lydėti didesnė finansinė parama, bet dabar neaišku, kaip iš tikrųjų bus e, prezidentas Morsi suklydo. Jis bandė užsigrobti daugiau valdžios, negu kad kada nors turėjo prezidentas Mubarakas. Mes e, siekėme, kad ekonomika Egipto e, E, suklestėtų, bet mūsų veiksmai e, kol kas nėra pakankamai įvertinti. Mums reikia skubiai vertinti krizės e, valdymo galimybės. Mes turime taip pat suprasti, kad demokratija yra kur kas daugiau negu vienas žmogus, vienas balsas. Egiptui reikia įstatymo viršenybės teisinės valstybės principų. Mes matėme, kas atsitiko po to, kai Morsi bandė daug, užsigrobti daugiau valdžios. Labai ilgai užtruko, kol buvo padaryti stiprus pareiškimai. Ir taip pat e, buvo e, padaryti tam tikri sprendimai pareiškimai dėl e, Mubarako šeimos turto iššalimo, bet tie du veiksmai E, neturėjo būti daromi vienu kartu. Ir mes taip pat turime nepamiršti visų Egipto žmonių teisių. Labai liūdna, kad ES nėra tvirtesnė, kad e, ji nevykdo savo pačios pažadų dėl referendumo. Ir bet kokie įvykiai e, po to gali sekti, bet mes turime būti labai budrus arba nustoti kalbėti apie sąlygas. Dėkoju, ponė Sakė žaliųjų vardu pasisakys vieną pusantros minutės ponė e, Judit Sergentinė. Dėkoju, pirmininkė. Ką galima daryti, kai draugas elgesi keistai ir tu nesupranti kodėl, ką daryti, kai šalis bando tapti demokratinė ir yra taip pasidalijusi, kad kompromisai tampa nebeįmanomi. Pone Ashton blankėsi e, Egipte neseniai ir e, aš taip pat lankiausi toje šalyje ir pastebėjau, kad kalbėdama su parlamento nariais, kad e, labai dažnai nesutariama ir kad žmonės neįpratę yra tartis. Atrodo, kad šalis nuvažiavo nuo bėgių. Ir Ma, pasižiūrėkime, kaip elgėsi prezidentas Morsi. Ir vis tik tai, kai draugas elgėsi keistai, reikia atvirai su apie tai kalbėti. E, prezidentas Morsi bando per tris savaitės e, patvirtinti konstituciją, tai nėra protinga, bet tai tebėra tavo draugas ir turi e, siekti jį paveikti. E, garsiakalbių e, diplomatija vargu ar padės ES užtikrinti, kad Egipte būtų laikomasi teisės valstybės principų. Pone Štin, ponas Fiulė, e, taikykite sąlygas mūsų pagalbai, bet nepamirškite, kad demokratijos per vieną dieną negalima įdėkti. Dėkoju, kitas kalbėtojas. E, ECR vardu e, pasisakys daktaras Tenokas. Vieną minutę. Visi istorijos, e, politinės istorijos studentai žino, kad revoliucija reiškia pereimą, ne transformaciją ir negalima tikėtis, kad iškart Egiptas e, sukurs demokratinės institucijas, bet mes turime labai griežtai pasmerti nesenus prezidento uh, Morsi ketinimus. Ir mes matome, kad bandom apsiriboti musulmonų brolyje ar panašiomis jėgomis ir tai e, nustumė į šoną kitas jėgas. E, ir tie žmonės negali net pasinaudoti teisės sistema šalies ir tai labai nuvils žmo, žmonės. Mes matome matome, kad vis tik tai žmonės pasipriešino tam tikriems veiksmams ir tam, kai kurie e, prezidento sprendimai buvo atšaukti. Mes e, turėtume žmonės, e, raginti žmonės dalyvauti e, referendumą dėl konstitucijos, o ne jį e, boikotuoti. Taip pat, ponia Ašten, turi e, siekti, kad e, šalyje e, E, vis tik tai vyktų demokratiniai procesai. Kitas dalykas e, - koptų religinės laisvės. Dabar matome, kad e, dominuojant musulmonų broliai šariato įstatymas tampa konstitucijos pagrindu. Dabar EFD frakcijos vardu vieną minutę kalbės ponas Belderis. Dėkoju, pirmininkė. Aš kalbėjosi praeitą savaitę su Egipto krikščionių mažumomis ir buvo aišku, kad jie prieštarauja nauja, naujam konstitucijos projektui ir ne jie vieni. Pažiūrėjus į konstitucijos projektą, akivaizdu, kodėl ir krikščionys, ir pasaulietiškai nusiteikę asmenys Egipte griežtai prieštarauja tokiam, tokiai musulmonų brolyjos konstitucijai. 219 straipsnė numatomas, e, numatomi šarie įstatymai, jų įgyvendinimas. Kitame įstatyme vėlgi numatoma, kad religiniai atstovai būtų vienintelė, vienintelis autoritetas tam tikrais atvejais. Ir visais tokiais straipsniais yra bandoma tiesiog suteikti neribotą įtaką religijos atstovams, be jokios teismų e, priežiūros ir kokios būtų pasiekmės. Neaišku, ar Muhammad Dabai, kuris vadovauja musulmonų brolyje, ar Morsis sukūrė tokią situaciją. Dėkoju, gerbiamasis e, Belder, dabar Gue vardu Matijas Marisa pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė. Prezidentas Morsi tarsi gražina atgal prie autoritarizmo, panaikina tai, ko pas, buvo pasiekta per arabų pavasarį. Jis nori, kad jo galių neribotų teismų priežiūra ir jis na, neramina tai, kaip jis naudojasi karinėmis pajėgomis. Ir tai, kaip prezidentas e, eina prie savo konstitucinės reformos, rodo, kaip autoritariškai jis yra nusiteikęs. Karinės pajėgos įsitraukia, jos kontroliuoja protestus ir tai, kad e, karinės pajėgos yra supriešinamos su civiliais gyventojais, kurie prieštarauja konstituciniai reformai, reiškia, kad e, prezidentas Morsi sukuria pavojingą precedentą. Uh, Taigi, ta konstitucija buvo parengta per devynes dienas, neatsižvelgiama į šalies e, įvairovę ir Morsis tik 25 procentus balsų gavo per rinkimus į prezidento postą. Kiti kandidatai gavo taip pat nemažai balsų ir tai reiškia, kad ir tie kiti kandidatai turėtų dalyvauti šitame konstitucinėme procese, bet taip nėra. Daug vilčių suteikia arabų pavasaris, tai tikėkime, kad dabar neinama prie tamsios žiemos. Dėkoju, Marisa. Na ir paskutinis kalbėtojas šių, šių diskusijų, šio diskusijų etapu yra gerbiamasis Melzeris. Gerbiamas e, pirmininkė. Prezidentas Morsis bando įgyvendinti savo konstituciją, kuri privestų prie islamistų diktatūros. Revoliucija mm, nepavyko iki galo, nes nebuvo pakankamai atsižvelgta į religinę situaciją Egipte. Ir dabar Egiptas yra e, kaip e, tortas, kaip iragas, jis yra padalintas į atskiras dalis ir teisinė prasme vyksta regresas. Ir žinoma, Labai mažai kas daroma, kad būtų padedama bedarbiams. Negalima kategorizuoti tų, kurie protestuoja pagal tai, ką jie palaiko ar ne. Tiesiog turime rūpinti žmogaus teisėmis Egipte. Dėkoju, gerbiamas Mölceri. Dabar baigė pasisakyti frakcijų atstovai ir suteiksime žodį individualiems kalbėtams. Visų pirma, Gabrielė. Dvi su pusę minutės. Dėkuoju. Dėkuoju pirmininkė, gerbiami kolegos. E, reikia pasakyti, kad sąjunga turi būti ryštinga, dar drąsiau veikti, kad patvirtintų aiškės pozicijas ir pabrėžtų mūsų vertybės Egipto požiūrių stebėjimas labai svarbus yra dalykas ir žmogaus teisės. E, kreipiuosi į Egipto e, vyriausybę. Jūs prieš metus pradėjote žengti demokratijos keliu, bet kelias yra sunkus. Ir vis tik tai jūs žengėte teisingų kelių, bet reikia atsisakyti autoritarinių e, ketinimų, nes jūs turite galvoti apie visus Egipto piliečius Taip pat reikia pasiūsti signalą regioniams partneriams, reikia e, skatinti politinį dialogą, negalima e, e vertinti e, vyriausybės Egipto, jeigu negimsime, nežysime to, kaip įgyventi žmogaus teisų principus. Reikia taip pat paremti ir piliečius, kurie nori gyventi demokratinėje santvarkoje, kur būtų garantuotos jų teisės. Kreipiuosi į visus nacionalinius veikėjus palaikyti dialogą tam, kad Egipto valstybėje būtų e, ginamo žmogus teisės, teisinės valstybės principai ir kad tai būtų žengiama į priekį. Tai reiškia ir moterų įtraukimą į darybų procesą ir taip pat e, kitų kiti yra svarbus aspektai, kaip kad jaunimo klausimai. E, Egiptas laimės, jeigu investuos į jaunimą ir mums ES žinia. Mes esame pagrindinis priekybos partneris Egiptui, taip pat pirmasis pagalbos partneris. To reikia nepamiršti. E, darbo grupė e, susitiko kaire lapkričio 14 dieną. E, kalbama apie sustiprintą bendradarbiavimą. Pirmininkas Marija, paklausyk truputėlį, sako pirmininkas. E, vertėjai e, duoda ženklą, kad tokiu greičiu skaitai, kad jie nespėja, gal gali truputėlį lėčiau. Atsiprašau vertėjų, e, dėkoju pirmininkė. Tęsiu. Darbo grupė tarp ES ir Egipto E, per pirmą savo posėdį kairę, lapkričio 15, e, reiškia, kad mes tikrai ketiname sustiprintą bendradarbiavimą palaikyti ir tai yra ypatingas dalykas, kad mes e, kartu siektume taikos, klėstėjimo ir kad žmogaus teisės ir teisinės valstybės principai bus įgyvendinti. Ši darbo grupė turi siekti, kad demokratinio perėjimo visi veikėjai būtų įtraukti, taip pat kiti partneriai, kurie galėtų prisidėti padaryti, e, konkretizuojant pagalbą e, Egiptui. Mes tokiu būdu galėsime siekti, kad demokratija įsitvirtintų toje šalyje, taip pat nekia nepamiršti ekonomikos atsigavimo, darbo vietų kūrimo ir investicijų, kurios būtų naudingos mums visiems. E, mūsų sustiprintas bendradarbiavimas su Egiptu turėtų atremti tuos iššūkius, e, tai svarbu Egipto gyventojams ir, kaip sakiau, labai svarbu, kad dialoge būtų akcentuojama žmogaus teisės, nes tai yra esminis dalykas e, pereinamojų laikotarpių. Ačiū Marija, dabar pusantros minutės kalbės Ana Gomeš. Taip, Egiptas susiduria su labai pavojingu krypties pakeitimu, tolyn nuo demokratijos, ponas Morsi ir kariuomenė prisima tokius vaidmenis, kurie tik nutolins šalį nuo demokratijos. Egipto gyventojai ir demokratinės jėgos yra tai, apie ką mes turėtumėm kalbėti. Tie žmonės, kurie protestuoja Tahiro aikštėje, taip mums turi būti svarbus. Dabartinė konstitucija tikrai ne, neužtikrins esminių laisvių ir teisių. Ir dauguma gyventojų, taip pat e, moteris ir įvairiausios mažumos, jų teisės nebus užtikrintos. Numatytas laiko suskirstimas tvarkaraštis labai abejotinas ir taip pat neaišku, ar ta konstitucija apskritai yra legitimi. Egipte atrodo, kad uh, artėja totalitarnis režimas, todėl svarbu, kad būtų užkirstas kelias jam ir taip pat ekonominiam žlugimui. Gyvybiškai svarbu, kad mes užtikrintume taiką piliečiams ir tvarką. Žinome, kad pereimas prie demokratijos užtrunka ir visą laiką tokiuose procesuose slypi pavojui. Mes norime demokratiško Egipto. Labai svarbu, kad jis būtų demokratiškas, siekiant užtikrinti tai, kad tame regione. Tai reiškia, kad Egipte turi būti užtikrintos demokratinės vertybės, nes už tai jau tiek daug drąsių egiptiečių paukojo savo gyvybės. Ir mes ES turėtume sakyti, kad demokratija yra gyvybiškai svarbi Egiptui, o prezidentas Morsis turi gerbtis nacionalinius Egipto įsipareigojimus, įskaitant ir visų egiptiečių žmogaus teisės nenorėjau anksčiau nutraukti, bet e, noriu pasakyti, kad vertėjai taip pat sunkiai e, spėjo versti. Norėčiau visiems priminti, kad tikrai žinome e, iš patirties, kaip galime komunikuoti. Mūsų vertėjai yra labai profesionalus, bet tikrai labai sunku sekti kalbėtojus, kurie per dvi minutės bando su, uh, išsakyti mintis, kurias reikėtų uh, išdėstyti per keturias minutės. Taigi prašau uh, lėčiau kalbėti, kad tai pagerintų uh, mūsų komunikavimą. Pone Desarnės. Uh, mes žinome, kad Egipte yra ekonominė situacija baisi, taip pat dar politinė, institucinė, demokratinė, konstitucinė krizė. Uh, susidarė šioje šalyje. Mes turime teisę klausti dėl to, koks konstitucijos tekstas teikiamas referendumui. Ar tikrai bus padarytas kelias, pabaigtas pažeidinėjimas, užvertas kelias pažeidinėjams. Ir ar užtikrins ta konstitucija vyrų moterų lygybę, ar išsaugotus laisvės ir kiti dalykai. Taip pat man kyla klausimas dėl klimato. Uh, matome, kad dabar atsiranda labai daug susiskaitimo tarp islamistų ir e, tuo, kurie yra prieš islamizmą. Ir mes e, kol kas e, neturime jokios informacijos apie uh, Tada, kai bus tas referendumas rengiamas, e, su žurnalistu Salėd vakar bendravau ir jis pasiekė. Taip pat dar e, kyla klausimas dėl teisėjų. Yra daug neiškumų, o prezidentas Morsis turi uh, stiprinti dialogą, reikia atsižvelgti į teisėtus opozicijos lūkesčius ir taip pat reikia pagaliau paskelbti referendumo datą. Uh, Aš tikiuosi, kad demokratijos fondas e, daug ką padarys, nors ne viskas gali padaryti. E, Pone ministrė sąja, kad mes negalime primesti nieko, taip tiesa, bet mes turime kalbėti ir e, priminti por, apie jų įsipareigojimus. Dabar kolega Provera. Dėkoju, pirmininkė. Prezidento Morsi ir musulmonų brolyjos ketinimai aiškus. Konstitucija, kuri suteiks šariai įgaliojimus ir taip pat dekretas, kuris e, peržengs visus įstatymus. Muhamed Abdei teigia, kad jų organizacija ne, nepripažįsta Izraelio, kad e, džihado turi laikytis visi musulmonai ir Arabų pavasario demokratija Egipte vis labiau tampa autoritarizmu. Jauni žmonės, vyrai ir moteris kovojo Tahiriri aikštėje už demokratiją, tačiau islamistų pajėgos bando destabilizuoti visą regioną. Todėl turime peržiūrėti savo pagalbos politiką ir ją tą pagalbą taikyti tuo, su ta sąlyga, kad iš tikrųjų būtų einama prie demokratijos. Kaip sakė komisija, daugiau už daugiau. Tokiu principu reikia remtis. Dėkoju. Dėkoju. Kita kalbėtoja gerbiamoji Vigenin. Pusantros minutės. Kai skaitau žiniasklaidos ataskaitas, man susidaro įspūdis, kad jau kažką mačiau, kažką girdėjau. Vėlgi karinės pajėgos gatvėse, žmonės Tahrir aikštėje. Per dviejus metus, mažiau nei per dviejus metus vėl kartojasi ta situacija, vėl žmonės šaukia, e, nori išvaryti prezidentą, nori, kad jis atsistatydintų. Ir čia, lakryčio viduryje, Per ES Egipto susitikimą, kuris buvo sėkmingas, parodėme pavyzdį, kokie galėtų būti mūsų santykiai, jeigu būtų laikomasi demokratijos ir testusi reformos. Dabar turime parodyti pavyzdį, ką mes darytume, jeigu iš tikrųjų demo, prie demokratijos nebūtų einama ir žmonių teisės būtų pažeidžiamos. E, žmonės Egipte reikia palaikyti jų kovoje ir čia išbandomas ir mūsų patikimumas. Todėl nesuprantu, kodėl užsienio reikalų taryba tiesiog apsvarstė situaciją Egipte ir neprėmė jokių išvadų, jokių konkrečių sprendimų. Man atrodo, kad po kelių dienų Egipte, ko gero, bus priimta ta abejonės kelianti konstitucija. Ar vėlgi taryba tik tais apsvarstys tą situaciją, ar ji sugebės priimti kažkokią poziciją? Na, aišku, demokratijos negalima sukurti per vieną dieną, bet negalima apsimesti akliems, matant, kad einama priešinga kryptimi. Dėkoju, pane Vigenai. Toliau. Pana Žiobro. Dėkoju, pane pirmininkė. Įvykiai Egipte rodo, kad baronienės Ešton politika priejo kelio galą. Buvo tokių, kurie perspėjo apie islamistų ketinimus stiprinti savo vaidmenį. Bijau, kad taip ir įvyko. Šitą tamsų scenarijų nuolat matome tampant realybę. Prezidentas Morsis labai rimtai viršyje savo įgaliojimus, netgi prisėmė daugiau valdžios negu ponas Mubarakas buvęs prieš jį. Ir baroninė Ešton Europos Sąjungos vardu jos politika dėje buvo nesėkminga. Tai reiškia, kad reikia pokyčių, radikalių pokyčių. Reikia aiškios pozicijos prieš tuos nerima keliančius signalus, kuriuos girdime iš Egipto kiekvieną dieną, kur demokratija kyla grėsmė ir teisės viršinybė kyla grėsmė. Dėkui. Ačiū. Toliau vieną minutę. Ponas Zala. Kolegos revoliucija Egipte dar nesibaigė. Konstitucija yra vertybių, tradicijų ir įsitikinimų kova. Kova už juos. Negalima lyginti šiandieninio Egipto su 98 metais Europoje, kai vidurio pietų ir rytų Europos šalis grįžo prie demokratijos. Egiptas ieško demokratijos. Egipto konstitucija niekada nebus ideali demokratinė konstitucija užtikrinanti teisės viršinybę. Jeigu Egiptas e, e, taps tolerantiška valstybė, tai jau bus pradžia. Tai jau bus e, pradžia, nuo kurios po to bus galima eiti tolin link demokratijos. Tikėkime, kad Egiptas uh, E, sėkmingiau viską gyvendins. Europai prireikė 200 metų, tikėkime, kad Egiptui prireiks mažiau. Dėkoju. Dabar baigsime asmeninius pasisakymus ir pereisime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Nedaug kolegų paprašė žodžio, bet pradėkime. Kolegė Elena Bazesko, jums viena minutė ir po vienos minutės jūs išjungsiu. Pone pirmininkė, Mes visi manome, kad išrinkus naująjį Egipto prezidentą politinė situacija stabilizuosis. To tikėjomės. Deja, ji tik suprastėjo per paskutinės dvi savaitės. Prezidento Morsio sprendimas sustiprinti savo konstitucinės galės tikrai gali būti grėsmė Egipto siekiu gyvendinti demokratiją. Aš labai rėmiau arabų pavasarį ir Egipte, bet tikrai nemanau, kad autoritarinis vienas autoritarinis režimas turėtų pavirsti kitu. Manau, kad Egipto prezidentas turėtų atšaukti dekretą, kuriuo e, stiprina savo pajėgą, savo galias. Ir manau, kad geriausias būdas išklausyti paprastų piliečių e, balsą tai būtų gruodžio 15 dienos konstitucinis referendumas patvirtindamas naują konstituciją, Egiptas žengtų žingsnį link demokratijos. Dėkui. Los, eh, la casa del ojo no, no damos las tarjetas. E, beje, negalima pateikti klausimą pagal mėlynosios kortelės sistemą, pagal e, spontaniškų pasisakymų procedūrą. Deja, negalima. Toliau pasisakys ponas Machi. Thank you. Ačiū pirmininkė. Tie, kurie sako, kad arabų pavasaris virto arabų žiema, vis tik tai yra neteisūs, nors matome, kad prezidentas Morsi bando užsigrobti daugiau valdžios ir tuo primena Mbarako režimą. Tačiau žmonių, ypač jaunimo, susitelkimas rodo, kad ne viskas jam pavyks. Situacija vis tik tai yra kritiška, iš, užsipulinėjami e, e, darbininkai, e, nesilaikoma e, lygių galimybių principų moterų atžvilgių. Taip pat e, e, žmonės dabar e, siekia, kad būtų užtikrintas teisingumas, pensijos, e, orus, darbas ir tos pagrindinės teisės turbūt neaktualios musulmonų brolyjei ar tiems, kad vadovauja armijai. Jie svarbiausia galvoja, kaip išsaugoti savo politinius interesus ir apginti privačią nuosavybę, bet reikia demokratinių socialistinių pokyčių, socialinių pokyčių. Labai ačiū. Pone Cavela, neišgirdau, atsiprašau, pone pirmininkė. Į Egiptus fleigėte. Taigi, Egiptas šiuo metu patiria sunkumų, tačiau ką remiame mes, nėra aišku. Pona Mursi, salafistus, kariuomenę ar ką, kuo mes apskritai galime pasitikėti toje šalyje. Yra buvę panašių dalykų istorijoje, kai buvo ki, šiek tiek kišamas į tos valstybės politiką pereinamuoju laikotarpiu. Ir buvo remiami tie, kurie atrodė pasaulio bendruomeniai patikimais. Tačiau dabar reikia pagalbos šios šalies ekonomikai Nes žmonės išeina į gatves ne vien dėl politinių ir ideologinių priežasčių, jie eina į gatves dėl to, kad ekonomika toje šalyje yra visiškai sužlugusi ir jie neturi iš ko gyventi. Taigi, ponė ministrė, esminis dalykas yra teikti šiai šaliai ekonominę pagalbą. Ačiū. Toliau kalbės ponė Moni. Ir čia buvo nesusipratimas, nežinau, ar jūs turėjote užduoti papildomą klausimą, ar jūs tiesiog norėjote pasisakyti dėl uh, pagal spontaniškų pasitaikymo procedūrą. Pone Moni, taip, man buvo suteikta mažiau negu vieną minutę. Tačiau aš nemanau, kad mes dabar galime neatsižvelgti į konstitucinį referendumą Egipte. Opozicija nustojo priešintis referendumo rengimui, be tarptautinės stebėsenos, be tarptautinių stebėtojų Mes dar siūlome siūsti į Egiptą delegacijas, suinteresuotų asmenų delegacijas, kad jie stebėtų, kaip vyksta referendumas. Ir mums nereikėtų leisti šiai galimybei tiesiog praeiti pro mus nepanaudotai. Dėkoju. Ačiū. Dabar. Na visų pirma, labas vakaras. Toliau prašau. Komisija? Ne. Atsiprašau. Tarybos atstovę prašau rezimuoti diskusiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga ir Egiptas visada buvo artimi partneriai, mūsų sieja istorija, geografija ir bendras taikios ir stabilios kaiminystės tikslas. Mums visiems padarė įspūdį tai, kai įvairių klasių įvairių sluoksnių egiptiečiai išėjo gatves 11 e, metų sausio mėnesį reikalaudami garsiai ir aiškiai e, legitimių politinių, ekonominių ir socialinių teisių. ES greitai pareiškė savo nedviprasmišką paramą demokratiniam perinamojo pobūdžio laikotarpiai. Taip, kelias nebuvo lygus ir jis toliau toks išliks, kol Egiptas baigs demokratinio perėjimo, perėjimo laikotarpį, kuris užtikrintų žmogaus teisės visiems. Bet kokia finansinė parama, subsidijų, parama, subsidijų forma, kurias paskelbė skirsinti komisija, turi remtis Europos kaiminysės politikos principais ir požiūrį, kurie buvo suformuluoti po arabų pavasario. Naujas požiūris turi reikšti naują paramą, papildomą paramą toms šalims, kurios iš tikrųjų imasi politinių demokratinių reformų ir jas stiprina, siekiant visą apimančio augimo ir daugiau socialinio teisingumo. Turime užtikrinti, kad tie principai būtų taikomi ir gyvendami iki galo visose kaiminystės šalise, įskaitant, žinoma, ir Egiptą. Taip pat turime atminti, kad dauguma ES programų yra skirtos Egipto žmonėms ir tarp jų labiausiai pažeidžiamiems. Pavyzdžiui, šiemet patvirtiname paramą svarbiausiose srityse, tai yra darbo vietų kūrimas, jaunimo užimtumas ir profesinis mokymas. Parama bus nukreipta daugeliu atveju per vietinės administracinės ar nevyriausybinės organizacijas. Situacija gita keičiasi greitai Ji keičiasi kas valandą. E, mes visi sutinkame, kad Egiptas mums yra gyvybiškai svarbus, tai yra Europos Sąjungai ir pačiam regionui. Čia buvo minima regioninė dimensija ir Egipto svarba Jis svarbus taip pat ir visai situacijai vidurio rytuose. Taip pat mes sutinkame, kad turime būti kantrus, nes e, perinamasis laikotarpis pareikalauja laiko. Turime užtikrinti, kad pagarba mažumoms, e, ypač religinėms mažumoms, religinėms e, bendruomenėms ir konsensuso kūrimas yra svarbiausi Egipto demokratijos komponentai. Ta pati galima pasakyti ir apie žmogaus teisės. Konstitucija turi būti e, plataus nacionalinio susitarimo rezultatas. Būtent tokį signalą perdoda ES mūsų partneriams Egipte. Turime dirbti toliau. Šiuo metu, kai mes kalbame čia šioje salėje, aptariami ir nauji dialogo pasiūlymai Kaip ir e, sakė panas Argentinį, čia kalbame ne apie megafoninę diplomatiją, tačiau diskretiškas pokalbis nereiškia, kad mes neturime būti aiškiai, e, turime aiškiai kalbėti. E, tuo metu, kai ES remia Egipto demokratinį perėjimą, buvo suorganizuota ES Egipto darbo grupė lapkričio 13-14 dieną ir mes e, pasiūlėme įvairias priemonės e, susijusias su investicijomis, turizmu, mobilumu, keitimus e, ir finansinė parema paskolų ir subsidijų parama. Politiniai neramumai negali mesti šešėlio ant tos darbo grupės sėkmingo darbo per savo kontaktus Egiptas ir ES e, skūrė situaciją, kuomet galima padėti Egiptui laikytis vertybių ir principų. Dabartinėje situacijoje reikia dar artimiau jiems bendrauti su ES. E, baigdama pasakysiu, kad e, perėjimas į demokratiją yra ilgas procesas, kuris reikalauja daug darbo, atsidavimo ištvermės ir kantrybės. ES ir toliau e, rems Egipto žmonės šios sudėtingo perinimo laikotarpio metu su ryštu ir uh, nuoseklumu, kad vyrautų demokratija, žmogaus teisų pagarba, uh, įstatymų viršinybė ir tinkamas valdymas. Ačiū, ponia pirmininkė. Uh, thank you very much, madam. Ačiū, ponė Kozakų Markulis. Tuo diskusiją baigiame. Kitas mūsų darbo atvarkės klausimas. Yra taip pat susijęs su komisijos pirmininko pavaduotojas ir sąjungos yra susigaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškumu. Šį kartą kalbama apie Izraelio vyriausybės sprendimą plėsti gyvenvietės vakarų krante.